baigtas. Ačiū už dalyvavimą. Dabar bus balsavimo paaiškinimai. Su, sulla relazione dell'onorevole Busuttil relativa. Dėl pono Bustų pranešimo. Dėl ES, dėl Europos bendrijos ir bar, Barbadoso susitarimo vienai minutiai paaiškinti dėl balsavimo. Pasisakys ponas Masip. E, Presidente, no, no me he enterado muy bien. ¿Se refiere a mí? Presidente, ¿se refiere a mi intervención? Pirmininkė, ar jūs, e, kai, ar jūs mane minėjote? Taip, vienai minutė jums suteikiamas žodis paaiškinti, kaip balsavote dėl pono Bustel pranešimo, dėl EB ir Barbadoso salos susitarimo. Ačiū. Aš balsavau už visus, pranešim, už visus pranešimus dėl sutarimo su Seišeliais, Barbadosu, Sentkicu ir Nevisu, Antigva ir Barbuda ir Bahamais, nes manau, kad tai sumažina biurokratija. Pirmininkas, e, salėje per daug triukšmo neįmanoma kalbėti. Me parecen bien la superación de trámites burocráticos de los acuerdos. Pirmininkė, manau, kad tai geras žingsnis, nes pašalinamos biurokratinės kliūtis žmonių judėjimui. Džiaugiuosi to susitarimo abipusiškumu. Uh, norėčiau pasinaud, pa, pa, pa, akcentuoti, kad mm, šie pranešimai iliustruoja gerus santykius ir noriu Jūs patikinti, kad tos suverenios draugiškos valstybės taip pat turėtų gauti vakciną, kad galėtų pasiskiepyti nuo e, gripo viruso, kuris yra labai pavojingas jau daroma kai kas, tačiau nepakankamai nuveikta, pavyzdžiui, dėl e, erdvių, kuriuose netaikomi mokesčiai. Ispanijoje yra Girtil, svarstomas Girtil atvejis, ne, ne, jis yra aktuolus ne tik dėl to, kad yra korupcijos atvejis. Taigi pasinaudokime tuo, kad čia yra tarybos ir komisijos atstovai ir paraginkime atsisakyti be mokestinių erdvių ir taikyti kitokią politiką. Ačiū ponė Masip už e, paaiškinimą. Toliau mm, balsavimo paaiškinimas, kurį išdėstis ponas Sekierski dėl Šengeno akį taikymo. E, procedūros. Traktat Schengen to nadanie nowej jakości obszarowi większości krajów Unii Europejskiej. Pomimo, że upłynęło tak niewiele czasu od jego wprowadzenia. Schengeno susitarimas neįsigaliojo ilgą laiką. Atsiprašau, jis egzistuoja, galioja neilgą laiką, tačiau jis pakeitė galimybės žmonėms judėti tarp valstybių narių. Šengenas iš esmės yra integracijos procesas. Tai taip pat yra tam tikra, tas sutarimas yra tam tikra atsakomybė valstybėms narėms, ypač už savo išorinės sienas. ES išorinės sienas. Tačiau iškilo sunkumų su laisvų žmonių judėjimu iš valstybių, kurios yra, pavyzdžiui, Lenkijos ir Lietuvos pasienyje, e, iškilo naujų barjerų. Tai yra kliūtis palaikyti gerus šeimininius ir giminių santykius, kurie yra susiklosta dėl istorinių priežasčių. Įvairiausios valstybių narių tarnybos yra atsakingos už Šengeno kontrolės sistemos įgyvendimą, tačiau tai daroma labai biurokratiškai ir sudėtingai. Grazie, Anorevole Sikierski. Pirmininkas, ačiū, ponė Sikierski. Atrodo, kad daugiau niekas nenori paaiškinti dėl balsavimo. Posėdis baigtas ir visiems linkiu gerų pietų.